reprodukcinė, lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugas visiems. Taip pat turime nepamiršti aplinkosaugos ir klimato kaitos problemų. Turime kartu imtis bendro darbo, jeigu norime užtikrinti galimybę išgyventi visiems šioje planetoje. Taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrintas platus, modernesnis partnerystė pagristas susitarimas, kuris leistų mums bendrai atremti iššūkius ir kovoti su e, skurdu ir neligybė. Dėkoju. Dėkoju, ponė. Žodis ponui Agijus Salyba. Vieną minutę. E, pasaulis e, nuo kotonų e, susitarimo patvirtinimo beveik prieš 20 metų labai smarkiai pakito. Todėl naujasis AKR ir ES susitarimas turi būti ambicingas ir užtikrinti politinį konsensusą. Jis turi susitelti ties demokratija, žmogaus e, teisėmis, ekonomikos saugimu, klimato kaita, e, skurdo mažinimu, taika, saugumu, migracija ir judumu ties pagrindiniais šiais prioritetais. Busimasis susitarimas e, turi užtikrinti demokratinę atskaitomybę visais lygiais. Todėl yra nepaprastai svarbu, kad AKR ir ES parlamentinė asamblėja ir toliau susitikinėtinu du kartus per e, metus ir e, vieną kartą per metus vyktų viename iš trijų regionų. Mes įžengėme į naują santykių su AKR šalimis erą. Tai turėtų leisti mums toliau vystyti mūsų kontinento ir Afrikos kontinento tarpusavio santykius. Pane Julie Ward, vieną minutę. Partnerystės sustarimas su OKR šalimis, žinomas kaip Kotonu susitarimas, pasirašytas 2010-aisiais, baigsis 22 metais. 20 metais. E, e, juo skatinamas e, politinis dialogas, stiprinami ryšiai tarp mūsų ir AKR šalių, remiantis demokratiją ir pagarba žmogaus teisėmis bei įstatymo viršenybę. Ten taip pat e, yra nuostatos dėl kovos su diskriminacija, dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Mes turime atgaivinti ES santykius su AKR šalimis. Turime stiprinti parlamentinę būsimojo susitarimo e, aspektą, užtikrindami politinę atskaitomybę. Turime sustiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimo mastą ir kad e, jame susi, e, atsispindėtų 2030 metų DVT e, darbo tvarkė, numatanti taip pat ir stebėsenas mechanizmas. Visa tai turi atsispindėti naujajame sustarime. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Yra du prašymai pasisakyti. Pirmiausia, ponas Juan Fernandas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai Mimica. Aš norėčiau pasveikinti Jūs čia Europos parlamente. Kalbame apie partnerystės susitarimą tarp AKR ir ES, kuris buvo pasirašytas seniai. Europos parlamentas siekia sustiprinti pilietinės visuomenės ir parlam, vaidmenį ir parlamentinę kontrolę, tačiau mes turime nepamiršti diplo, parlamentinės diplomatijos, nes tai yra galimybė vesti tokį horizontalų dialogą ir matome, kad ES imasi didelių pastangų human, humanitarnės pagalbos rytyje, mes turime nepaminti savo vertybių ir tai turi būti labai svarbu, kalbant apie sugražinimų politiką ar migracijos kontrolės politiką, tačiau taip pat reikia keistis geriausią patirtimį ir dėl teisinės valstybės principų integracijos įtraukties, kovos su diskriminacija srityse. Ir taip pat turime skatinti moterų vaidmenį Afrikoje, Karibų jūros, Ramio vandenino šalyse. Šalys labai skiriasi, tačiau Afrika yra milžiniškas žemynas, tai yra ES partnerė ir aš norėčiau paraginti von der Leyen komisiją imti šio vaidmens iki galo. Dėkoju. Ačiū. Rena Jovena, vieną minutę. Ačiū. Aš dalyvavau bendroje parlamentinėje asamblėjoje Kigalyje ir aš mačiau, ką reiškia šis partnerystės susitarimas. Šalys įvairiuose žemynuose gali pagerinti sąlygas įvairiuose srityse, turintam neligybę, taiką, klimato kaitą ir aplinką. Čia matome dokumentą, kuris įtakos būsimus santykius tarp ES ir AKR šalių. Dėl to labai svarbu, kad Europos parlamentas taptų svarbių veikėjų įgyvendinant ir rengiant, įtvirtinant šį susitarimą, kuris atnaujins dabar galiojantį susitarimą. Ir taip pat rezoliucijoje kalbam apie tai, kad visos šalys turi turėti bendras pozicijas, turint omenyje AKR ir ES e šalis. Taip pat reikalinga sustiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį. Ir kartu mes tikrai galime pasiekti sėkmingos visuomenės ir sėkmingų šalių. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariui ponui Mimicai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, ponė ministrė. Kai oficialiai prasidėjo dėrybos rugsėjo 28 dieną, praeitais metais ES ir AKR šalių grupės nuveikė labai daug, kuriant būsimą mūsų partnerystę. ES vardu vadovauti dėryboms man buvo nelengva ir tai buvo didelė garbė ir aš manau, kad mes pasiekėme esminės pažangos per gan trumpą laiko tarpą. Juta Urpilainen, kuri perims šią veiklą, turi tvirtą išsamų pagrindą tikintis sėkmingai užbaigti šias dėrybas. Esu įsitikinęs, kad tos susitarimo dalys, dėl kurių jau yra sutarta. Aišku, matome, kad mūsų atitinkamos pozicijos išsiskiria. Yra sutartie tokių dalių, dėl kurių dar teks dėrėtis, kurias teks spręsti. Ir to susitarimo dalys tikrai nėra neįveikiamos ir tikrai neturėtų tai pakengti galutiniam susitarimui dėl partnerystės susitarimo po kotonių pasirašymui. Šis dėrybinis procesas daugiausiai yra susijęs su tuo, kiek laiko reiks užbaigti toms dėryboms. Tai yra aktualiau nei šalių politinė valia tam, kad tas susitarimas būtų galiausiai pasirašytas. Parlamento parama ir įsitraukimas į visą šį procesą yra labai svarbu. Esu įsitikinęs, kad parlamentas ir toliau dirbs tam, kad būtų įtvirtintas stiprus parlamentinis matmuo ir parlamentas prisidės prie to, kad ES nepamintų savo vertybių bendraudama su AKR šalimis. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui, dabar tarybos vardu, ponia Tupirainen. Prašau, ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Laikotarpis po kontonių susitarimo yra labai svarbus klausimus e, tarybai ir toliau, galiu tikrai tai patikinti ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę padėkoti komisijos nariui Mimicai už e, didelį pasiaukojimą šiame darbe. ES sveikina Afrikos, Karibų, Ramio vandenino šalių pasiaukojimą, ryštą siekiant įgyvendinti 30 metų darbo atvarkę ir Paryžiaus sustarimą dėl klimato kaitos. Taip pat pritaikyti partnerystę prie besikeičiančio pasaulinio konteksto, naujų iššūkių ir akivaizdžių galimybių, kurios irgi matomos. Mes manome, kad 30 metų darbo tvarkė Paryžiaus susitarimas turėtų palengvinti mums pasiekti susitarimo net pačiais sudėtingiausiais klausimais. Pirmininkaujantys Suomija ir toliau sieks skirti kiek manoma daugiau dėmesio vykstančioms dėryboms ir Sieksime pasirūpinti, kad taryba prisidėtų prie pažangos šioje svarbioje srityje. Dėkoju ponios ir ponai už labai svarbės ir vertingas pastabas. Dėkoju poniai ministrei. Diskusijos baigiamos. Diskusijoms yra pasiūlyta viena rezoliucija, na, o dėl jos balsuosime rytoj. Posėdį tęsime rytoj lapkričio 28 dieną nuo 9 valandos ryto iki 12.30 ir po to nuo 3 valandos. Pratesime tą posėdį. Darbo tvarkė yra patalpinta parlamento tinklapyje. Posėdis baigiamas. Labanakt.